diskriminacija. Ateityje turime dirbti tinkamai, turime teikti kuo greičiau teisėkuros siūlymus, nes mums reikia kuo greičiau šį klausimą sutvarkyti taip, kad visi iš to gautų naudos. Ačiū, pane Papadopoulos, prašau.